Turime vertimą, todėl pereisiu prie italų kalbos, kaip paprastai. Aš mėliau pirmininkausiu italų kalbą. Labadiena visiems. Pradėkime nuo pirmo klausimo darbo atverkė, tai yra darbo atverkės projekto patvirtinimas šios dienos posėdžiui. Svarbiausi klausimai, kuriuos šiandien nagrinėsime, yra susijęs su peticijomis dėl tarša Taranto, Tarante, e, žemės ūkio sektoriaus finansavimo Airijoje. Ir taip pat turime ataskaitas dėl faktų nustatymų vizitui Lenkiją ir Daniją. Taip pat sveikatos apsauga Junginės karalystės piliečiams Prancūzijoje, Prancūzijoje, dokumentų perdavimas Lenkijoje ir perinatalinė sveikatos priežiūra. Mūsų kolegė negali dalyvauti posėdyje jinai reiškia savo solidarumą. Tiesiog jai atsitiko nelaimingas atsitikimas, jinai ligoninėje, nieko labai rimto, bet tiesiog jinai negali dalyvauti šios dienos posėdėje. Šios dienos darbų tvarkė yra tam tikri klausimai, kurie yra svarbus, taip pat yra balsavimai, balsavimas dėl pranešimo susijusio su faktų nustatymo vizitais. Tai bus balsuojama 11 valandą, ne popietę. Ataskaita dėl Galicijos e, lapkritį nagrinėsime. Aštuntas darbo tvarkės klausimas buvo išbrauktas paprašius peticijos teikėjai. Mes ne, ne, nesuspėjome e, pranešėjo paskirti. Penktas klausimas. Ponas Paksas nedalyvaus, negali dalyvauti. Ponas Zota už jį kalbės. Septintas, devintas ir šešioliktas klausimai peticijų teikėjai dalyvaus. Koordinatorių posėdis prasidės 11 val. 45 minučių. Jeigu neprieštarautumėte pakeitimams, tai laikau darbo atvarkę. Ne, matau. Ponas Lafrako, prašau žodžio. Ačiū pirmininkė aš turiu gana greitai išeiti, nes turiu išvykti atėnus. Dėl to norėčiau keletą komentarų pateikti, kuriuos norėčiau, kad įtrauktumėte į protokolą. Dėl šešto šios dienos darbo atverkės klausimo. Visų pirma, dėl bendrijos teisės pažeidimo Italijos transliuotojo RAI TV. šios dienos 11 klausimas. Norėčiau balsuoti už ataskaitą dėl fakto nustatymo vizito į Daniją. Ir dar noriu pabrėžti paramą jar tekstui, kuris buvo pateiktas mano frakcijos vardu. Dėl Aldė, taip pat Aldė ir EPP dėl darbo metodų koordinatorių posėdėje. Ir galiausiai Dėl ataskaitos dėl Lenkijos aš pritariu pranešėjo nuomonėj ir norėčiau, kad būtų patvirtinta šis pranešimas. Tai tiek, dėkuoju. Ačiū, kolega Salavrakos. Ačiū, ponė Salavrakos. Pone Bono, jeigu jūs turite išvykti, tai tuomet suteiksiu jums žodį, jeigu ne, tai eikime Toliau pagal darbo atvarkės punktus. Dabar turime patvirtinti 16-17 rugsėjo posėdžio protokolą. Ar turit klausimą dėl darbo atvarkos? Bueno, eh, buenos días. Yo quisiera, a proposición de <clears throat> mi colega Keith Taylor, proponer que el informe sobre Polonia. Aš norėjau pasiūlyti savo kolegos vardu esi dėl balsavimo dėl Lenkijos. Pirmininkė, šis prašymas šiandien, vakar buvo labai vėlai raštu pateiktas, tačiau mes susisiekėme su frakcijomis. Yra nemažai frakcijų, kurios nori atidėti balsavimai Bet mes šiandien balsuosime štai. Taigi antras punktas 16 rugsėjo posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar kas nors prieštarautų protokolui? Ne? Tuomet galime tvirtinti. Po to, kai mes išplatinome darbo tvarkę, įskaitant sprendimus priimtus koordinatorių posėdyje 16-17 rugsėjo, oficialiame tekste nėra koordinatorių išvadų jos nebuvo perskaitytos taip, kaip turėtų būti, todėl šiandien bus perskaitytos šią popietę kartu su koordinatorių sprendimais, kurie bus priimti šiandien 11.45 minutės. Ir dėl tų sprendimų balsuos visos sudėties komitetas. Pastabos dėl B priedo buvo raginama pateikti prieštaravimų, jeigu tokių būtų, bet niekas tokių nepateikė. Ponės Bulo, dėl ketvirto klausimo. Aš tik noriu priminti, kad peticija 0900-2012 metų dėl pono Žino. Aš nenorėčiau, kad būtų uždarytas peticijos svarstymas, taip kaip buvo numatyta. Ši peticija yra labai svarbi. Tas asmo buvo ekstradicijos tvarka perduotas iš Prancūzijos į Vokietiją. Nebuvo atlikta jokia išsami analizė. Todėl mes norime dar atvertą šį klausimą palikti. Kai perėsime prie B e, punkto, prie B grupės pozicijų, peticijų. Toks pasiūlymas, ačiū. Ačiū, tik noriu patikslinti pastabos dėl P dalies turėtų būti taip pat siunčiamos raštu, kad pirmininkė galėtų perskaityti jas posėdžio gale. Taigi jūs neturite kiekvieną kartą žodžių pateikti kokią nors, kokį nors prašymą, bet mes pasižymėjome jūsų prašymą. Pone Gomes, ačiū pirmininkė, aš norėčiau paprašyti jūsų neuždaryti dviejų peticijų. Viena iš jų vienas 298-2012 metų. Ten kalbam apie, apie Slovakijos piliečių dvigubą pilietybę. Gegužės mėnesį, kai buvo apie tai kalbama, jūs pažadėjote, kad mes lauksime sprendimo konstitucinėme teisme, bet tas teismas dar nepriėmė sprendimo. Dėl to būtų labai svarbu sulaukti konstitucinio teismo sprendimo ir ne, neuždaryti šios peticijos svarstymo iki sprendimo. Čia yra pagrindinių teisių klausimas. Žmonės, kurie įgyja antrą prieimybę, jie, jie praranda įgytas teisės. 1571 toks numeris peticijos 2012 metų. Ja patikė Vengrijos pilietis, kuris prarado invalidumo pensiją priemus naują įstatymą Ir tame įstatyme neskiriama pakankamai laiko pasirenkti žmonėms. Yra daug ir kitų panašių peticijų. Ir mes prašome komisijos atlikti tyrimą dėl krizės pasiekmių ir poveikio neįgaliems žmonėms ES. Mes norime sulaukti to tyrimo rezultatų, pažiūrėti kokios tos pasiekmes ir pri, prijungti to, nagrinėti tai kartu su kitais skundais, kurie patikimi iš kitų šalių. Ačiū, ponė Gomes. Mes gavome jūsų prašymą ir mes atsižvelgsime į abu prašymus koordinatorių posėdėje. Dėkuoju. Quindi possiamo andare avanti con l'ordine del giorno e... Gerai, tęskime kolegos. Penktasis darbo atvarkės klausimas nuomonę dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos, kaip sakiau posėdžio pradžioje. E, pono Pakso nėra, taigi kalbėsime jo vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Dvidešimt devintosios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaita apžvelgia taip, kaip buvo perkeltos ES direktyvos į nacionalinę teisę. Taigi yra apšvelgiama ES teisė ir jos perkelimas. Taip pat žiūrima, teigiama, kad daugelie valstybių narių ši situacija yra geresnė, tačiau vis dar per lėta. Taip pat yra ir tam tikrų pažeidimų, kuriuos reikėtų ištaisyti. Kalbant apie efektyvumą, ES teisės įgyvenimas priklauso e, nuo tam tikrų dalykų ir ne visada atsižvelgiama į subsidiarumo ir proporcingumo principus. Taigi reikėtų stengtis suteikti kuo daugiau naudos mažesniais kaštais. Reikėtų pabrėžti e, gyventojų e, teisę teikti peticijas ir atsižvelgti į visus e, pažeidimo atvejus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad peticijų komitetas visuomet yra informuojamas ir kad e, jam yra perduodami visi skundai, kuriuos gauna komisija. Taip pat būtinas bendradarbiavimas tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų. Gal galėtumėte lėčiau truputėlį, sako pirmininkė, nes vertėjams gan sunku versti. Taigi, kaip jau minėjau, mums reikia skatinti bendradarbiavimą tarp Europos komisijos ir nacionalinių parlamentų, ir e, valstybių narių vyriausybių. Tam, kad bendrijos teisės aktų perkelimas į nacionalinę teisę būtų kuo skaidresnis. Dar daugiau. Mums reikėtų pasistengti sumažinti biurokratinę naštą. Komisija turėtų pateikti detalę kaštų ir naudos analizę, kaip galima būtų teikti peticijas ir skundus. Ir taip mes galėtumėme pasiekti užsibrieštų tikslų bei pagerinti atsakymų valstybėms narėms e, atsakymų kokybę iš valstybių narių pusės ir komisijos pusės. Dėkoju, sako pirmininkė. Kalbant apie šią ataskaitą, noriu tik priminti, kad spalio 13 diena, 5 valanda yra terminas pakeitimams pateikti. Ir mes balsuosime dėl šios ataskaitos lapkričio mėnesį. Prašom. Manau, kad yra keletas taisytinų dalykų tekste. Mūsų frakcija pateiks keletą pasiūlymų. Mes norėtumėme šiek tiek patobulinti tekstą prieš tai, kai mes jį patvirtinsime čia komitete. Daugiau matau norinčiųjų pasisakyti nėra. Galbūt Europos komisija norėtų pakomentuoti. Taip, prašom. Dėkoju. Ačiū už pirmąjį e, pasiūlymų paketą ir norėjau pakomentuoti juos komisijos vardu. Mes iš ties vertiname, kad tai, kad peticijų vaidmuo sprendžiant pažeidimus yra iš ties svarbus ir pripažįstamas. Ir norėjau pasakyti, kad metinėje ataskaitoje, pagrindinėme dokumente yra atskiras skyrius, skirtas būtent toms peticijoms, kurias mes gavome 2011 metais iš Europos parlamento ir taip pat ten parašyta, kokiu veiksmu ėmėsi Europos komisija dėl tų peticijų. Antrojoje dalyje galime rasti išsame analizę kur parodoma, ar buvo imtasi parlamentinių veiksmų tam tikrose politikos rytise. Taigi, jeigu komisija gauna klausimų ar peticijų, norint pradėti pažeidimo procedūrą, tuomet ten viskas yra surašyta pagal atitinkamą politikos sritį ir mes toliau laikysimės šios praktikos. Taip pat minėjote administracinės naštos mažinimą bei didesnį veiksmingumą ir efektyvumą, kalbant apie teisės aktus. Ir komisija e, tai vadina REFIT arba specialia efektyvumo programa, e, biurokratijos mažinimo programa. Ir mes būtent turime tikslą mažinti administracinę naštą piliečiams ir verslo įmonėms taikant įvairias, įvairius teisės aktus ir taisyklės. Taip pat buvo siūloma, kad galbūt valstybės narės gali, nu, galbūt joms gali reikėti paramos, ypač rinkimų metu arba keičiantis vyriausybėms. Ir komisija tai pripažįsta pripažįsta, kad direktyvų perkelimas į nacionalinę teisę yra nacionalinių valstybių administracijos atsakomybė ir kartais tie pajėgumai yra išties riboti ir priklauso nuo mm, noro. Ir mes bandysime komisijos ruoštų taikyti tokią sistemišką policiją, kad mm, būtų parengiami įgyvendinimo planai. Tai valstybės narės turės praktikoje efektyviau perkelti ES teisės aktus. Dar norėjau pakomentuoti dėl ES e, pilot e, tinklavietės. Mes sulaukėme daug kreipimusi iš Europos parlamento komitetų pakeisti uh, ES pilot projekto um, teisinę bazę. Ir aš norėjau pabrėžti, kad tos sistemos, ES pilot sistemos sukūrimas buvo susitarimų rezultatas tarp komisijos ir valstybių narių. Ir norint pakeisti uh, tą pagrindą ir padaryti uh, šį ES pilot projektą privalomų dalykų, reikėtų kalbėti apie visišką dabartinio sistemos pagrindo pakeitimą. jeigu bus pateiktas konkretus pasiūlymas, reikėtų atsižvelgti į tai, kad valstybės narės galbūt nebus labai linkusios uh, tą dalyką keisti. Mes bent jau taip vertintumėm šią situaciją. Ir dar 17 punkte sakoma, kad valstybės narės deda daug pastangų siekdamas pašalinti pažeidimus neteisminę tvarką. Ir mūsų nuomonė reikėtų informuoti apie šitas baigtas, apie šitus baigtus nagrinėti pažeidimus, nes savaime tai nėra aišku ir matoma. Reikėtų žiniasklaidai, visuomeniai apie tai pranešti nes reikėtų kalbėti ne tik apie tuos e, pažeidimus, kurie, kurių nagrinėjimas vyksta, bet ir tuos, kurių nagrinėjimas jau baigtas. Jeigu komisija išnagrinėja vieną ar kitą atvejį, tuomet tikrai įmanoma apie tai paskelbti ir padaryti visus dokumentus prieinamais e, skaidrumo vardan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 Dott- secondo firmatario. Buongiorno. Žodis sutikamas ponui Boskėri. Ačiū gerbiama pirmininkė. Mes esame Italijos transliuotojas RAI, laisvas transliuotojas. Mes uh, atstovaujame daugeliui piliečių ir mes pasisakome, kad reikėtų panaikinti transliuotojo RAI licenciją ir užtikrinti e, Italijos piliečių teisę į nešališką laisvą informaciją. Tokių socialinių komitetų kaip mūsų yra nemažai. Visi jie kovoja už laisvę ir pilietinės vertybės ir norime atsikratyti tos, to licenzijų mokesčio, kuris yra nesažiningas ir neteisingas, nenorime, kad jis būtų taikomas. Toks e, mokestis dar buvo e, įvestas fašistiniu režimu 1948 metais ir Italijos piliečiai visiškai nepritarė tokiam mokesčiui. Italijos transliuotojas RAI TV yra politinių partijų rankose, jis neteikia jokios viešos nešališkos informacijos. O mes kovojame už e, skaidrumą, e, pluralizmą ir e, nepriklausomą informaciją. Italijos transliuotojas RAI ir licenzijos mokestis ne, ne, nepadeda siekti tokių uh, teisių. Nors milijonai italų moka licenzijos mokestį transliuotojai RAI, RAI gauna vienintelės pajamas iš reklamos ir iš valstybės paramos. Tačiau kiekviena, kiekvienais metais RAI patiria didžiulius nuostolius. 2012 metais 2012 metais deficitas sudarė 245 milijonus eurų ir tai yra susijęs su prastu šios bendrovės valdymu. Ir galiausiai šitą deficitą turi sumokėti piliečiai. Sutiksiu žodį ponui Rygo, kuris dalyvauja kovoje už tai. Obliga il cittadino Mes matome, kad a, Italijos teisė a, tiesiog suteikia teisę Italijos piliečiam mokėti už teikiamas paslaugas ir a, e, tai visiškai netitinka bendrijos teisai. A, nebuvo atsakyta į tuos klausimus, kurie buvo iškelti. Šią temą Italijos teisė pažeidžia a, lygybės a, e, teisę, tą, kurią turi Italijos piliečiai tai reiškia, kai jie verčiami mokėti licencijos mokestį. Čia reikia, tam yra nustatyta labai ilga, labai sudėtinga procedūra. Ir reikia pažadėti, kad niekada nevartosite, nesinaudojate e, televiziją. Na, tai tiesiog valstybės tarnautojai liks sprendžia. O piliečiai negali tiesiog stebėti televizijos laidų ir jų atimama pagrindinė teisė pasiekti informaciją kitais kanalais, italų ir užsienio kanalais. Vienintelį, ką gali žiūrėti, tai yra RAI programos, o tai pažeidžia žodžio laisvės teisė, kuri aiškiai yra numatyta 11 teisų hartijoje. O taip pat teisė gauti informaciją, skleisti informaciją be jokių trūkdžių. Rai sako, kad pinigai, kuriuos gauna iš mokesčių, nepažeidžia valstybės teikiamas paramos teisės, nei nepažeidžia taip pat ir laisvos konkurencijos sąlygų. Gaila, tačiau vis daugiau, vis dažniau pažeidžia, Rai pažeidžia traukti teisę. Pasižiūrėkite į o, palidovinę televiziją. Rūpiučio mėnesį šiais metais o, valstybė panaikino 337 nutarimą kuriame buvo nustatyta, kad buvo pažeistas, pažeistas sutarties sąlygos ir buvo nesažiningai naudojamasi finansavimu, kuris buvo gautas per licencijų mokestį dėl priežasčių, nu, kuris buvo numatytos e, sutartyje. A, tai ne mes tai sakome, tai sako aukščiausia teismo institucija Italijoje. A, e, taip pat jie pažiūrėti į FIU 107-108. E, taip pat čia e, liečia taip pat ir RAI signalus. Jie turi užtikrinti, kad e, teikiamas paslaugos būtų universalios. O dabar yra apie 2 milijonai italų, kurie negali dar gauti RAI transliuojamų prieiti prie transliuojamų programų. Tai žinoma, aiškiai yra mūsų piliečiai diskriminuojami, jie turi turėti teisę e, gauti informaciją. Jie net negali būti tiesiog išskirti ir dar svarbiau, kad šitie 2 milijonai piliečių vis dėlto vis tiek dar turi mokėti licencijos mokestį už paslaugas, kurių jie visiškai negauna, negavo ir dabar negauna nežinau nei vienos kitos Europos e, šalies, kurie būtų verčiami piliečiai mokėti už paslaugas, kurie negauna. Dar blogiau e, šiuo atveju RAI e, žino jau nuo pat pradžios, kad jie šitiems piliečiams neteikia neteiks jokių paslaugų. Na, čia yra pagrindinės taisyklės, kad aš moku, man paslauga teigiamai ir ta paslauga o, turi būti teikiama vis, e, visiems piliečiam. Ji turi būti taikoma taip pat transliacijom, kurios yra numatytos a, sutartyje. Ir nors nevykdo visų sąlygų, vis dėlto RAI gauna valstybės paramą, didelį paramą. Reikia pasižiūrėti į išvadą, kad iš tikrųjų yra, nėra pilna ir kad e, matyt, e, nustat, būtų nustatyta, kad RA iš tikrųjų pažeidžia e, ES teisę. Dar 3100 parašų buvo surinkta palaikant mūsų peticiją. Ačiū, sako pirmininkas. Daktaras Martorelli, kuris turėtų paaiškinti ir kalbėti Raivardu. Ačiū. Labas rytas visiems. Nėra anglų. Ne. Viešosios paslaugos viešojo transliuotojo Europos Sąjungoje visada buvo reglamentuojamos teisės aktų, kur kalbama. Negalima pamiršti E, pluralizmo e, pusės šitą klausimą. Na, e, valstybės finansavimas, taip užteikiamas viešas paslaugas. Jos buvo numatytas Amsterdamo protokole, kuris buvo priimtas 1997 metais. Jame dar kartą pabrėžiama, kad valstybės narės turi teisę spręsti dėl viešųjų paslaugų misijos ir tai, kaip jos yra finansuojamos. Uh, O šita misija yra tai, kas yra organizuojama tol, kol klausimai, atsakysime, konkurencija nėra pažeidžiama, e, tuo metu, kai teikiama šita viešoji paslauga. Dar labiau, e, Europos komisija jau išreiškė savo požiūrį į licenziavimo mokesčio Italijoje klausimą. Yra komerciniai kanalai Italijoje ir komisija atliko tyrimą, kuris vyko netgi šešis metus. Buvo priimtas sprendimas 2003 ir 2005 metais, spalio ir valandžio mėnesiais atitinkamai. Ir buvo pažymėta, kad visą tai, kad padaroma, visiškai atitiko teisės aktus numatančius, kaip turi, tai turėtų būti teikiamos viešusios paslaugos. Na, nebuvo pastebėta jokių aiškių, akivaizdžių klaidų ir e, to finansiniai indėliai, finansinės finansavimas buvo teikiamas už papildomas paslaugas. Nebuvo jokios didesnės negu tinkama subsidijavimo ar kompensavimo formų. Uh, Dar daugiau prisiminkite 2009 metų komisijos komunikatą dėl valstybės paramos viešo transliavimo srityje. Čia taip pat buvo kalbama ir apie Teisingumo teismo priimtą sprendimą Buvo sakoma, kad e, kampanijų finansavimas, e, kurios teikia paslaugas e, nu, svarbias ekonominė socialinė prasme, tai gali būti finansuojamas dėl to, dėl patirtų išlaidų, papildomų išlaidų, kurias patyrė šitą įmonę teikdama šitas viešasias paslaugas. Tai labai svarbu, tai yra vėlgi klausimas, kas iš tikrųjų yra Amsterdamo protokole. Tai sakoma, kad valstybės narės turi teisę pasirinkti, a, kaip, a, kaip šitie tikslai, viešųjų transliavimo paslaugų tikslai yra pasiekiami. Na, kartais valstybės narės turintis kai kurių priemonių, jeigu laiko jis būtinomis, ir e, dalį yra institucijų, tiesiog jį sprendžia visiškai nepriklausoma, autonominė institucija ir jos tikslas yra užtikrinti, kad būtų laisva konkurencija, laisvos konkurencijos sąlygų laikomasi ir kad piliečių teisės būtų gerbiamas. Yra atviras tiesiog tekstas dėl transliacijų ir jame sakoma, kad e, kad būtent RAI e, remintis tam tikrų sutartimi su ekonomikos ministerija, nustatyta, kad būtent RAI, RAI turėtų turėti atskirą sąskaitą, į kurią būtų patektų pinigai už licenciją mokestį, už tas paslaugas, kurios vykdomos laikantis sistemos, kuri uh, kurią patvirtino ryšio ministerija ir kurios veiklą tikrina auditoriai. Ir, ir tas EGCOM būtent turi, jam, jis yra, jam pavesta tikrinti, kaip yra atliekamas tos paslaugos ir e, tiesiog rinkti tam tikrus pasitenkinimo duomenys iš vartotojų. Na ir buvo patvirtinta, kad RAI naudojosi e, finansais, kurias jie gavo e, ir iš e, licenzijų mokesčio, ir iš to, iš valstybės finansavimo. Visą tai buvo patikrinta ir kokybės atžvilgių, ir kiekybės atžvilgių. Tai patvirtina metinė ataskaita. Dar daugiau atskiros sąskaitos, atskiros sąskaitų sistemos, apie kurias aš jau minėjau. Ne, nepamirškite, kad RAI turi savo tinklalapyje pateikti audituotas ataskaitas ir visą sąrašą programų, kurios yra finansuojamas tiesiogiai e, iš licenzijų mokesčio. Na, o dėl klausimų, kuriuos iškėlė peticijas pateikusiai, E, na, dėl e, sklaidos. E, taip, čia klausimas labai svarbus. 2008 metais vyko tam tikri procesai, mes suskaitmeniname savo sistemą. Na, ministerija dalyvauja čia, tai dalis mūsų sutarties, bet yra ta, kai kurios teritorijos ar kai kurios žmonių grupės. Na, tikslai yra bendri visiems ypač kai kalbame apie tai, kokią teritoriją turėtų apimti mūsų transliuojamos programos. Ir manau, kad mes pasiekėme tikslus, kurie buvo mums skirti, bet vis dėlto mes visą laiką stengiamės signalus klaidą patobulinti. Ir pripažįstame, kad o, buvo tam tikrų vietos problemų. Tačiau tam, kad galima būtų išspręsti e, šitas problemas, įveikti sunkumus, kurie dažnai kyla būtent e, dėl to, kad čia įsikiša vietos transliuotojai. Ir multiplex yra vienas iš tų signalų. Jis turėtų siūsti e, RAI signalus. Nu, e, pirmą, pirmą rūpjūčio mes pasirašėme susitarimą su ministerija Radžikom, kad galima būtų peržiūrėti šitos dažnius. E, mūsų pozicija yra tokia, ponia pirmininkė, kad, kad reikėtų šitą peticiją uždaryti, todėl kad ji neturi pagrindo. Ir žinoma, reikėtų e, pradėti e, pažeidimo procedūros, todėl kad Rain yra pažeidę nei valstybės paramos taisyklių, nei netinkamo uh, panaudojimo pajamų, kurios buvo gautos iš licenzijų mokesčių. Jis, tas mokestis buvo naudojamas tik tai tam, kad būtų įvykdyti paslaugų teikimo tikslai. Taigi licenzija. Labai ačiū, panė pirmininkė. Ačiū Jums, sako pirmininkas. Dabar Europos komisijos atstovas panas Pikiai. Ačiū, pirmininkė. televizijos licencijos mokesčiai nėra populiarus dalykas nei vienoje šalyje. Daugelį šalių piliečiai rašo mum laiškus, prašydami panaikinti šitą licencijų mokestį ir mes visada sakome, ne, mes to negalime padaryti, tai ne mūsų kompetencija. Valstybės narės turi galimybę nuspręsti, kaip organizuoti šitas viešosios paslaugos televizijos paslaugas. Turint galvoje protokolą, kuris buvo pridėtas prie Amsterdamo sutarties ir lygiai taip pat laikantis komisijos komunikato dėl transliavimo paslaugų kiekvieni namai turi mokėti, nesvarbu, ar žmonės nori e, žiūrėti valstybinę programą ar ne. Yra valstybės narės, kurios nusprendė elgtis kitaip, pavyzdžiui, Niderlandai jau panaikino licencijos mokestį, jie e, moka e, valstybėm transliuotojai tiesiog ir biudžetą, bet tai pasirenka tiesiog atskira valstybė narė. Na, aš galėčiau tik tai patvirtinti tai, ką RAI atstovas pasakė apie tą faktą, kad komisija praeitie yra a, tyrusi valstybės paramą RAI ir po kai kurių a, e, pakeitimų, kuriuos padarė RAI. A, valdžia nusprendė, kad rimtų pažeidimų nebuvo padaryta. Na, man atrodo, kyla bejonių dėl to, ar reikėtų iš naujo tirti. Nemanau, kad tai to reikėtų, jeigu, pavyzdžiui, peticiją pateikusiai sako taip, bet rai ne, nesilaikė to ir to ką, žodžiu, iš, iš to, ką jie turėjo iš tikrųjų daryti pagal sutartį, aš tada sakau, o tai tiesiog rodo, kad priežiūros e, sistema e, veikia, kai RAI neatitinka savo veiksmais e, numatytų sąlygų, yra baudžiama. Dedama bauda, tai rodo, kad kontrolės sistema iš tikrųjų veikia taip, kaip turėtų veikti. Ir mes prašome visų valstybių narių kad kitas atvirų. Italijai atrodo, ta sistema tikrai veikia. Taigi, ponė pirmininkė, mūsų nuomonė, kad nėra e, iš tikrųjų jokios prasmės pradėti naujo e, tyrimo dėl to, kaip yra finansuojama RAI. Ačiū. Dabar galėtume pradėti diskusijas. Pirmiausia, žodis poniai Bizotto. Grazie, Presidente. Dėkuoju pirmininkė. Keletą komentarų pateiksiu. RAI licenzijų mokestis yra labai nekenčiamas Italijos piliečių, nes tai laikoma labai nesažiningu. Piliečiai nenori mokėti to licenzijos mokesčio, nes negauna viešosios paslaugos. Tai yra anomalija, tai nėra pateisinama, kai kalbama apie paslaugas teikiamas RAI arba programų, kurias e, siūlo RAI kokybė. Tai nepateisinama. RAI yra, negali būti apibrėžiama kaip viešasis transliuotojas, nes negali savo paslaugų teikti visiems piliečiams, kurie moka tą licenzijos mokestį. Yra ir kitų suinteresuotųjų institucijų, kurios ėmėsi veiksmų prieš RAI transliuotoją, nes piliečiai negaina jų signalų ir negali žiūrėti RAI kanalų. Įvairiuose Italijos regionuose yra tokia situacija. Ir žmonės, kurie atsakingi už regionės programas, taip pat paminėjo šios trūkumus, gauta skundų ir nacionalinėme parlamente parlamente, jų protokoluose galima matyti, kad 2 milijonai piliečių negauna RAI signalo, tačiau vis tiek turi mokėti tą licenzijos mokestį. Tai nėra viešoji paslauga, nes asociacija, kuri atsakinga už Italijos mokesčių mokėtojų apsaugą, nustatė, kad toks licencijos mokestis yra diskriminavimo forma dėl to reikėtų imtis veiksmų. Aš noriu Jūs paraginti, susipažinti su tais piliečių laiškais, asociacijų laiškus perskaityti, nes tos asociacijos remia peticijos tiekėjus ir yra tvirtinama, jog žmogum teisės yra pažeidžiamos kasdien. Vos kelios programos yra, yra subtitruojamos arba dubliuojamos ir manau, kad reikėtų, jog įsikištų Europos komisija. Vienas iš dalykų, kuriuos galėtume padaryti, turėtume pasistengti, kad čia reikia taikyti konvenciją, Europos Sąjungos konvenciją dėl e, žmonių su negale teisių. Jeigu pasižiūrėtume 2013 metų birželio e, teismo sprendimą, kurį minėjo Rai, asmenybos komisija turbūt dar nesusipažino su tuo teismo sprendimu, nes jis labai nesniai priimtas. Ir ten kalbama apie tai, kad transliuotojas RAI yra pažeidėjas, yra kaltas už pažeidimus, nes negarantuoja viešųjų paslaugų teikimo negali piliečiai gauti visų paslaugų, nebent turi satelitinę sistemą. Taip pat reikia ir kito dekoderio, papildomo dekoderio, kad būtų galima žiūrėti RAI programas. Be to, RAI pinigus gautus iš licencijos mokesčio naudoja ne viešųjų paslaugų tiekimo tikslams. Komisijos sakymas 2003 metais ir 2005 metais Panašiai buvo su analoginė televizija Italijoje. Tačiau e, tas sprendimas, apie kurį aš kalbėjau, sakoma, kad televizijos platforma nustatyta reiškia, jog turi būti laikomosi vienodų konkurencijos sąlygų, o rai tų vienodos konkurencijos sąlygų nesilaiko. Ir licenzijos mokestis naudojamas nesažingai. 107 ir 108 straipsnis yra pažeidžiamas sutarties dėl ES veikimo, todėl komisija turi, privalo įsikišti šiame etape. Galbūt komisija ir nežino to sprendimo aš pateiksiu komisijai to teismo sprendimo kopiją ir galbūt susipažinusi su juo komisija nuspręs, jog reikia įsikišti ir pradėti pažydimo procedūrą prieš Italiją ir prieš RAI. Nes e, ir kita institucija, kuri turėtų kontroliuoti ir prižiūrėti RAI vykdomą veiklą, jinai taip pat pripažinta kalta tame teismo sprendime. Komisija turėtų pradėti tyrimą, turėtų pateikti savo nuomonę ir ta, to tyrimo metu išsiaiškinti, ar tinkamai panaudoja RAI transliuotojas mm, mokesčių mokėtojų pinigus. Svarbu išsiaiškinti, ar RAI turi teisę gauti licenzijos mokestį. Mes manome, komisija privalo pradėti pažeidimų procedūrą dėl laisvos konkurencijos tiksliukų pažeidimo uh, E, bendroje rinkoje. Taip pat noriu apie 20 punktą pakalbėti, jeigu piliečiai atsisako mokėti licenzijos mokestį, todėl kad tas mokestis įvestas dar fašistiniu režimu 1940 e, metais ir ta televizija yra yra užanspauduotame, užan, užanspauduota negalima tinkamai naudotis tą televiziją. Ir tai pažeidžia pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnį. Tokia televizija yra praktiškai nenaudoma ir ne, neįmanoma gauti žinių, kurios yra transliuojamos kitų Italijos transliuotojų arba iš kitų valstybių narių transliuojamų laidų. Taip pat RAI negarantuoja informacijos laisvės ir plurališkumo. RAI yra politizuota. Politikai nustato, kas turėtų būti transliuojama, pažiūrėkime, kas gyvyko per pastarąsias kelias dienas. 11 spalio Romoje RAI direktorius pasakė, kad pastraisiais metais viešųjų paslaugų įvaizdis Italijoje ir kitur buvo pažeistas dėl politikų familiarių e, pastabų ir komentarų. Tačiau RAI yra pernelyg arti politikų. Romoje RAI parlamento priežiūros komitetas, kurio užduotis yra prižiūrėti viešuosius transliuotojus, tas komitetas surengė protekto akciją RAI patalpose. 8 spalio mes sužinome, kad RAI naudojasi licencijos mokesčių mokėti už tam tikrus dalykus, už kuriuos neturi teisės mokėti. Italijos asociacija, kuri turi prižiūrėti piliečių teisių apsaugą, kalbėjo apie didžiulius atlyginimus, kuriuos gauna RAI darbuotojai, žinių, mm, žinių, žinių pranešėjas gauna, gauna milžinišką atlyginimą, kiti atlyginimai yra tiesiog slepiami. Daug yra pažeidimų, bet tačiau manau, kad yra privalu atlikti tyrimą. Ir komisija turėtų atsižvelgti tą informaciją, kurią išgirdo šiandien Ir aš galiu Jūs patikinti, jog peticijų komitetas taip pat išsameu išnagrinės šią problemą. Iškeltas problemos įvairių naudotojų, žmonių turinčių negalę peticijos išnagrinėtos. Ir negalima tų dalykų nutilėti. Dėl to mes raginame peticijų komitetą ir jūs, gerbiama pirmininkė, surenkti atskirą posėdį su RAI priežiūros komitetu Italijos parlamente ir išnagrinėti išsamei šiuos visus klausimus, kurie buvo iškelti šiandien šį rytą. Nuomonė, kurią išsakė komisija, nėra pilna, turi spragų ir kai kurie pasakymai yra net absurdiški. Pirmininkė, ačiū, bet to, to toliau ponas Musetė. Belgijos parlamento peticijų komiteto atstovas yra su mumis šiandien. Dėkui, kad atvykote. Dabar suteiksiu žodį ponui Bosinaro. Dėkoju, pirmininkė. Rumuniškai kalbėsiu. Visų pirma, leiskite man pasakyti, kad aš remiu visuomeninius transliuotojus, visuomeninės televizijas ir pripažįstu, kad jų vaidmuo yra itin svarbus Europos visuomeniai. Ypač kalbant apie privačių televizijų invaziją. Tikrai yra daug privačių ir politinių interesų tose privačiose televizijose. Tačiau iš ties mane nuliūdino ir nuvylė komisijos atsakymas. Tiesa, kad licencijos mokesčiai už televiziją egzistuoja daugelį ES valstybių narių, tačiau nuo Magna Carta laikų kiekvienas mokestis privalo būti pagrystas socialinę sutartimi. Kitaip sakant, aš moku mokestį ir už tai gaunu kažkokią tai paslaugą. Tačiau atrodo, kad komisijai tai visai nemotais. Milijonai italų turi mokėti šį mokestį, tačiau mainais nieko negauna. Ar komisijai nekelia jokių emocijų šis faktas? Nes juk yra direktyva vartotojų apsau, teisų apsaugos direktyva ir negalima apsimesti, kad tos direktyvos mes neturime. Dar vienas dalykas. Licencija yra primetama. Kitaip sakant, visi piliečiai privalo turėti paslaugų teikimo sutartį, nors jie tos sutarties gal net nenorėjo ir neprašė. Žinoma, diktatūroje, turim tokį režimą, galima įsakyti, daryti ir elgtis taip, kaip žmogus nenori. Tačiau mes kalbame apie demokratinę valstybę ir ES tai yra neįmanoma. Netgi mano valstybėje Rumunijoje tai būtų nepriimtina. Net ne, mes neturime tokio, tokios diktatūros. Tikrai nesuprantama, kaip galima mokėti už tai, ko tu net nematai ir nenori matyti. Taigi tikrai, jeigu žmogus nenori tų televizijos paslaugų, kodėl jis turi už jas mokėti? Pagal Rumunijos įstatymus, e, kuriuos įkvėpė senovės Romos įstatymai ir Napoleono kodeksas, tai yra numatyta. Ir iš ties negalima taip riboti žmogaus teisę, tai prieštarauja visai jurisprudencijai. Nes žmogaus televizorius yra privati nuosavybė. Kolegos iš RAI, televizorius tikrai yra privati žmogaus nuosavybė. Nuosavybė galima konfiskuoti ir atimti tik teismui, teismo sprendimu ir nuo Napoleono laikų galioja ši taisyklė. Galbūt komisija nori kitokio požiūrio laikytis, tačiau nelabai galime taip daryti. Reikia teismo sprendimo teisėjo nutarties, kad privatino savybė žmogus būtų paimta. Aš, kaip televizijoriaus savininkas, galiu kreiptis į teismą ir uh, prieštarauti tokiems sprendimams. Taigi, jei nėra teisėjo sprendimo, negalima paimti ar konfiskuoti bet kokios privačios nusavybės. Ir komisija aiškiai sako, kad tai jų nuomonė yra ne problema. Vartotojai mm, Italijoje ir Rumunijoje tarsi privalo žiūrėti, mokėti už nacionalinę televiziją, nors jie naudojasi galbūt kito e, paslaugų tiekėjo paslaugomis. Mūsų šalyje m, turbūt mes e, daugiausia žmonių žiūri kabelinę televiziją ir jeigu mes pasirašome sutartį su kabelinės televizijos tiekėju, e, yra pasiūlomas paketas, kuriame dažniausiai būna jo nacionalinis televizijos transliuotojas ir aš už tai moku. Taigi, aš moku kabeliniai televizijai už gaunamas paslaugas ir pasirašau sutartį tarp savęs ir kabelinės televizijos tiekėjo. Iš tikrųjų, kabelinės televizijos tiekėjui nerūpia, ar žiūriu tą, tas programas ar ne. Svarbiausia, kad susimokėčiau. Taigi aš iš privataus tiekėjo gaunu paslaugą ir staiga ateina nacionalinės televizijos atstovas ir sako, mokėk dar kartą, tai gaunasi dvigubas mokėjimas. Ir komisija sako, kad tai yra gerai, remia šią mano polistinę situaciją. Nepamirškite, kad aš nesu neoliberalizmo rėmėjas, esu socialistas, nepritariu tam kapitalizmui, kuris atvedė mus į šią krizę. Ir jeigu mes leisime, kad ši padėtis tęstųsi toliau, tikrai ES teisė susidurs su didelėmis problemomis. Dar norėjau pridurti, kad esant tokie situacijai, Europos komisija privalo išnagrinėti tas teisinės problemas, kurias ką tik paminėjau. Jūsų toks labai atsargus atsakymas yra visiškai nepriimtinas. Privalo būti e, rimtai atsižvelgta į šį dalyką ir tikiu, kad tai, tokie dalykai vyksta ne tik Italijoje. Ir tikrai siūlau e, šios peticijos neuždaryti, o sulaukti tikrai dokumentais paremto ir rimto atsakymo iš komisijos pusės. Nes kitu atveju tikrai e, piliečiai e, bus nepatenkinti tokia situacija ir tai prieštarauja mūsų tikslų siekimui Europos Sąjungoje. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tik labai trumpai pakomentuoti tai, ką kai kurie kolegos pasakė, na, išsakė labai plačiai savo nuomonę. Norėčiau staptelėti ties vienu klausimu. Manau, prisimenu, kad Italijos mūsų kolega anksčiau sakė, kad kad daugeliu klausimų kurie iškildavo svarstant peticijas komitete. Na, aš žadėjau kalbėti trumpai. Nenoriu sustoti ties to, ką kolegos jau sakė, tiesiog porą pasiūlymų. Mes kalbame apie konkurenciją, laisvą konkurenciją. Jeigu na, prisiminsime komisijos atsakymą, manau, kad reikėtų, kad čia tiesiog atsižvelgti labiau į vidaus rinką, žiūrėti klausimą šiuo aspektu ir jie turėtų pateikti savo nuomonę šiuo klausimu ir logiškai galvojant, ši peticija turėtų likti atvira ir reikėtų giliau panagrinėti šį klausimą, Manau, ponė pirmininkė, kad jokių būdų negalima uždaryti tos peticijos. Pone Burgecijų. Ačiū, pirmininkė. Arai atstovas pateikė labai gerai parengtą kalbą. Tikiuosi, manau, kad jų teisės departamentas didelis, turi daug darbuotojų, kurie dirba ir žinoma, jie a, savo programas sugeba tinkamai vykdyti. Taip, daugelis sutarčių yra būtent jų parengiamas. mes norime kreiptis, sakydami, kad reikėtų tiesiog galbūt na, pasiaukoti ir tiesiog prisiminti apie tą didelį skaičių žmonių, kurie be reikalo patiria išlaidas. Šį rytą mūsų vieš... Kaip dei cittadini che pagano il canone. Vergogna! Viešųjų paslaugų tarnyba netgi nepasirūpino, kad būtų kameros čia, kad galima būtų e, na, įrašus padaryti. Man atrodo, kad tai yra visiškai akivaizdus e, dalykas. Išgirdus tą informaciją, kurią mes išgirdome, Raitstovas labai iškalbingai kalbėjo. Taip, žinoma, yra ir kitų šalių, kuriuose kyla licencijų mokesčio problemos. RAI atvejas jau, man atrodo, į problemą tą matė nuo 70-mečio. RAI yra vos neorganizuoto nusikalstamumo atvejas, jeigu kalbame apie tai, kaip pas juos ten organizuojama ta sistema. Uh, Priežiūros komitetas visiškai nekreipia dėmesio į tai, ką daro. Tai tiesiog lyg mafija dirbanti demokratijos sąlygomis. Na, niekas nežino, ar politikai ir arai vadovai, e, na, tiesiog nedirba ranka rankon. Tiesiog norėtumėm paklausti, kiek e, komitetas e, turi galimybių kalbėti apie RAI licenzijų mokestį kiek tai atliepia, žodžiu, teisėtą žmonių, teisėtų žmonių lūkesčius. Panas Irvinė. Ačiū, pirmininkė. Mane nustebino ir rai atstovas, kuris nekalbėjau už savo teisės, bet labiau dar tokiu paviršutinišku komisijos atsakymu, kai jau buvo bandoma pasižiūrėti, kaip, kaip E, kaip tiesiog žvejoja Telagūrijos jūroje, kaip gaminama mėsos produktai ir taip toliau, bet visiškai nekreipia dėmesio į žmonės, kurie patiria e, nuostolių, kurie netgi galbūt e, yra neįgalus, kurie turi regėjimo, klausos problemų. Žmonės moka už paslaugą, kuri neteikiama jiems. Ir jai atrodo, kad tai viskas tvarkoj žmonės nustebę ir e, žinoma žmonės balsuos prieš e, Europą. Mes turime galvoti apie atėjančias rinkimus. Na, na, tiesiog šita Italijos televizija yra kaip kažkokia juodoji skylė, kai, e, kada tiesiog tiesiog programuose yra seniausios kažkokios tai programos pateikiamos, o patys darbuotojai dirba milijonus. Europos parlamentas, Europos komisija, atrodo, kad liktai jų ir nebūtų, kai kalbama apie nacionalinę Italijos transliuotoją. Tai jeigu, nežinau, kodėl šitai visiškai nekelia jokio sudomėjimo. Kita kalba tai yra nacionalinės kalbos. Na, ta arogancija, kuri rodoma žmonėm, kurie bando a, išvengti mokėjimo už, na, tai, ko jam nereikia visiškai. Lengviau gauti informaciją iš kitų šaltinių, ne iš RAI, bet niekas negali paliesti RAI. Iš komisijos taip ir supratome. RAI, komisija lik pasakė, kad RAI teisi, žmonės, tie, kurie blogai mato, vis tiek turi mokėti už tai, žmonės, kurie negirdi, vis tiek turi mokėti už RAI programą. Na, Bet tiesiog e, tada tiesiai sakykite, mes nieko negalime e, daryti dėl RAI, e, nu, nusispjauti visus dokumentus. Na, o atrodo, kad po rinkimų bus nemažai Europos parlamentarų šiandieninių, kurie turės kitą darbą susirasti. O kai kurie e, žurnalistai, žinoma, turėtų gauti daugiau e, didesnių užmokėsių, negu jie gauna dabar, bet visi pinigai paprastai nueina didiesiems, tiems stambiesiems vadovams. E, jie kaip diktatoriai ten. Bet tai tokia televizija, kokią mes turime Italijoje. Bet e, tik tai negalima, noriu pasakyti, negalima uždaryti šitos peticijos. Džiaugiuosi išgirdęs, kad yra yra žmonių iš įvairių šalių, iš įvairių socialinių sluoksnių, kurie irgi palaiko mūsų nuomonę. Taip, reikia turėti nacionalinę programą, bet tik tai tada, kai mes jos nuodėme. Kartais mes apsimedame, kad mes naivus, bet ir naivumas tas kartais na, padaro daug žalos. Uh, Na, pirmiausia, norėčiau kreiptis Europos komisiją, ar norėtumėte atsakyti, ką nors į pastabas, kurios tik buvo išsakytos. E, taip pat nu, pasitelkiant naujus įrodymus, kurie buvo komitetui pateikti. Taip, esu šiek tiek nustebintas tono kai kurių pasisakiusių asmenų, Tačiau aš suprantu, jog yra nemažai pykčio iš piliečių pusės, piliečių, kurie turi mokėti licenzijos mokestį už tai, ko nenori žiūrėti arba vertina tai kaip žemos kokybės programas. programas. Tačiau, kalbant apie valstybės pagalba, čia nėra jokios problemos nustatyta. Nacionaliniai teisė turi nustatyti, kaip reikėtų mm, finansuoti e, valstybinė televizija nacionalinį transliuotoją. Tai yra abipusis susitarimas, gali sakyti, aš noriu žiūrėti valstybinę televiziją ar moku už tai valstybės narės gali pasirinkti tokį modelį, tačiau jos neprivalo. Buvo iškeltas klausimas apie sankcijas tiems, kurie nenori mokėti licencijos mokesčio arba ne, neišgali mokėti tokio mokesčio. Suprantu, kad tokios sankcijos gali būti griežtos, bet čia jau mes išeiname už viešųjų paslaugų transliuotojo klausimo ribų. Licenzijos mokesčiai jau patenka į kitą sritį. Sankcijų sritį piliečiams, kurie nesilaiko nacionalinių taisyklių. konkurencijos generalinis direktoratas nenorėtų tai kištis, nes mes net neturime įgaliojimų į tai įsikišti vėl tai yra nacionalinė kompetencija. Buvo padaryta nuoroda į valstybės tarybos sprendimą priimtą. Aš tikrai nežinau, nesu susipažinęs, jeigu pateiktų man, man to sprendimo kopiją, aš maloniai su ją susipažinčiau. Dėkuoju. La risposta della Commissione credo non sia. Komisija neatsakė į visus iškeltus klausimus. Mes paprašysime komisijos raštu pateikti tam tikrus patikslinimus. Yra keletą klausimų iškiltų apie galimus ES teisės pažeidimus, kuriuos reikėtų išnagrinėti. Pavyzdžiui, galimas pažeidimas direktyvos dėl vartotojų apsaugos laisvės gauti ir perduoti informaciją pažeidimas. Ir klausimas dėl televizorių ant spaudavimo. Mes nenorime kalbėti apie tos piliečius, kurie nenori žiūrėti valstybinės televizijos programų. Mes kalbam apie tuos piliečius, kurie yra verčiami mokėti tą mokestį žmonės privalo mokėti, tačiau negali gauti paslaugos, net nesvarbu kokios kokybės ta paslauga. Čia yra kitas klausimas. Ar ponas Burgėti vėl norėtų pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Prie to sąrašo pridėkite prašymą, klausimą komisijai pateiktą patikrinti ar yra primtinas dalykas daryti prie, stebėti ir prižiūrėti programas, kurios skirtos kalbinėms mažumoms. Italijoje kalbinės mažumos yra didžiulis kultūrinis ir paveldo turtas. Ir pagal direktyvas pagal ES direktyvas yra privaloma, kad tos Italijos dalis, tos kalbinės mažumos galėtų naudoti savo kalbas. Pirmininkė, ačiū ponui Borgecijo. Dabar ponia Martorelė Šrai e, trumpai atsakys, prašau. Ačiū. Aš turbūt nesugebėsiu visų klausimų apriepti, kurie buvo paminėti. Uh, tačiau atsakysiu į pastabas, kurios buvo susijusios su valstybės tarybos sprendimu priimtų šių metų rūpiučio mėnesį. Kai Italijos Sky kontraktas pasibaigė, visi vartotojai gali TV set platformą naudotis, tai buvo nustatyta 2009 metais. Tai yra satelitinė platforma. Reikia taip pat atsižvelgti į antžeminius skaitmeninius signalus. Tai yra pagrindiniai, pagrindinis tipas signalų, kurio, kuriuos gauna 20 kuriuos gauna didžioji dalis gyventojų, o tik 20 procentų satelitinius signalus gauna. Ir RAI ne, neverčia mokėti mokesčių. Taigi vartotojai gali gauti televizijos aparatus ir papildomus priedus ir gauti televizijos signalus remiantis valstybės tarybos sprendimu, kuris buvo minėtas. Ir nėra nustatytos sąlygos, kad RAI turėtų nemokamai teikti savo paslaugas. Pagal paslaugų teikimo kontraktą numatyta galimybė užblokuoti savo programų siuntimą komerciniams paslaugų tikėjams. Tai dėl to sutrimo dėrybų metu. O dėl Sky dekoderių buvo pasakyta, kad jie yra nemokami. Jie nemokami tik tuomet, jeigu mokate e, Sky e, naudotojo mokestį, abonento mokestį. Tai, kad kažkas naudojasi TV set platformą, taip kaip valstybės taryba nutarė savo sprendime. Ir jeigu naudojasi RAI suteiktaus televizoriais, tai nepavei, ne, nepažeidžia nustatytų sąlygų nacionalinių lygių. ir nebuvo e, nustatyta pažeidimų 2010 metais. Pirmininkė, dėkoju. Dabar peticijų atstovai, prašau, prašau žodis jums. Aš kalbėsiu jų kalbų, ponė Bitos. Jeigu Europos komisija atidžiai būtų išnagrinėjusi tą sprendimą, nes ten neteisingai pasakoma, 350 milijonų eurų, eurų Sky skyrė RAI tam, kad galėtų transliuoti RAI programas. Galbūt jūs to nežinote. Reikia atidžiai skaityti tą sprendimą. Aš pritariu Jums pirmin, kiek mes turime paprašyti komisijos uh, atidžiau išnagrinėti šį klausimą, nes kol kas tai nebuvo padaryta. Taip pat pritariu, kad atsižvelgiant į situaciją ir didžiulį suinteresuotumą, gal reikėtų susitikti su RAI priežiūros komiteto atstovais ir išgirsti informacijos apie tą trumpalaikę okupavimą, užėmimą RAI patalpų. Kodėl tai buvo padaryta? Galbūt ne, negalima buvo, nebuvo tokios teisės imtis tokių veiksmų. Norėtume gauti daugiau informacijos. Ačiū. Ačiū, dėkuoju visiems, kurie pasisakė diskusijose, sako pirmininkė. Gavome nemažai dokumentų kaip peticijos komitetas ir dabar mūsų pareiga įsiklausyti Europos piliečius ir pasistengti atsakyti į jų skundus ir prašymus. Mūsų pareiga išsameu įsigilinti į šią problemą ir išsiaiškinti, ar tie pažeidimai, apie kurios kalba peticijų teikėjai, iš tiesų buvo padaryti. Išgirdome papildomų pastabų, norime įvertinti, ar tos pastabos yra pagrystos. Dabar aš turiu paklausti kolegų, ar jūs pritarėte, kad mes turime paprašyti komisijos išsameu išnagrinėti šios klausimus dėl galimų pažeidimų, galimų Europos teisės pažeidimų ir kad būtų galima galiausiai išsiaiškinti, ar mes peržygėm tam tikras ribas, ar tai priklausytų tik tai nacionaliniai teisiai ir ar komisija galėtų įsikišti ar ne. Taip pat yra prašymas susitikti su priežiūros komiteto nariais ar bent jau pirmininku. Peticijos, iš peticijos atstovų pusės buvo tai pasakyta. Europos komisija E, buvo susisiekusi su ta komisija. Aš manau, kad būtų gerai surenkti tokį susitikimą ir labai aiškiai ir tiksliai išgirsti iš pirmininko visą informaciją. ES turi ištikrinti ES teisės tinkamą vykdymą o ir nesikišti į tuo met, kai prasideda nacionalinės priežiūros komitetų veikla. Norėčiau dabar dar neuždaryti šios peticijos, nes mes dar turime gauti papildomos informacijos. Taigi ši peticija turi dar likti atvira. Ir toliau turime dirbti taip, kaip aš pasiūliau. Ar kolegos pritarėte mano pasiūlymui? Panašu, kad niekas neprieštarauja. Taigi pasiūlymas yra toks, ši peticija yra atvira, tam pritarta, dėkuoju peticijų teikėjams ir ponai Batorėlį, kuri ir, ir daktariai Martorėlį, kurie atvyko į mūsų posėdį. Peticija 1022-2012 Šon Lolas iš Airijos dėl netinkamai taikomų bendrosios išmokos ir mažiau palankių gauti vietovių schemų sąlygų Golvėjuje, Airijoje. Peticijos tikėjų nuomonės, teiksime, vardus teiksime žodį poniai Murphy. Committee chair. Pirmininkė, ši peticija buvo pateikta, nes Adijos žemės ūkio maisto rinkysės departamentas netinkamai taikė bendrosios išmokos ir mažiau palankių rinkikauti vietovų schemų sąlygas. Golvėjoje Airijoje ir matote žemėlapyje pažymėtą šią teritorijoje. Tai yra saugoma vietovė, saugomų paukščių vietovė ir jai turėtų būti taikoma, taikomas nuostatos mažiau palankioms sunkininkauti vietovėms ir saugomoms vietovėms. Tai yra taip pat kalnuota vietovė. Departamento tikrintojai atliko ne vieną patikrinimą teritorijoje ir mes turime e, tų tyrimų rezultatus ir buvo nustatyta e, ta riba 90 pašarų e, riba 95 procentų. Taip pat labai panašiose teritorijose, kurios buvo ištirtos, Taip pat tas referencinis lygis buvo nustatytas 95 procentų. Bet mes, taigi mes manome, kad minėtos teritorijos ūkininkai buvo, su jais buvo pasielgta neteisingai lyginant su kitomis vietovėmis, taip pat lyginant 2010 ir 2012 metus. Departamentas visiškai ignoravo pareiškėją, jos skambučius, klausimus, kodėl jam nebuvo sutikta išmoka. Taip pat departamentas neinformavo pareiškėjo, kad išmokos jis negaus, kad netitinka reikalavimų. Pirmininkė, gal galėtumėte šiek tiek lėčiau, nes vertėjai nespėjo išversti. Taigi nebuvo sumokėta išmoka, nepateikus jokių paaiškinimų. Taigi, pareiškėjas prarado didelę dalį išmokų, kurią pagal schemas, žemės BŽUP schemas turėjo gauti. Taip pat buvo sumažinta a, tinkamumo riba iki 10 procentų ir buvo pradėtas apeliacinis procesas departamente. 2010 m. gruodžio mėnesį. Ir kol kas iki šios dienos šis procesas nėra baigtas. Galima sakyti, kad pareiškėjas yra visiškai ignoruojamas, jam nėra kompensuojama patirta žala ir jis e, turi mokėti iš savo lėšų už visą procesą, kol jis nėra baigtas. Ir jau treji metai praėjo ir visi kiti panašus atvejais e, yra taip pat traktuojami. Atsižvelgiant į finansinę naštą, į dėlokio departamento elgesį su ūkininkais, e, mes prašome komiteto įsikišti. Mes kol kas vyksta vidinis apeliacinis procesas departamente – tačiau jis gali užsitęsti iki penkerių metų. Ir kol vyksta procesas, negalima pradėti teisminio proceso aiškinimo. Vadinasi, tai yra visiškai neefektyvus problemos sprendimo būdas ir teisingumo paneigimas. Taigi akivaizdu, kad šiame kontekste teisingumas nėra įvykdymas. Taigi, kol vyksta apeliacinis, vidinis apeliacinis procesas, negalima prie teisminio proceso ir mes kreipiamės į komitetą. Visiškai e, pareiškėjas buvo ignoruojamas departamento. ir buvo nuspręsta tą e, pašarų ribą sumažinti iki 10 procentų. Du 2010-2011-2012 ir 2013 metais išmokų, kurios turėjo būti gautos, nebuvo išmokama. Taigi mes prašome, kad būtų pareiškėjai sumokėtos E, privalomos prieš tai sumokėti išmokos. Ir kad būtų atsižvelgta į jo skundą. Taip pat, kad būtų sumokėtos išlaidos procesų, nes uh, jo apeliacinis skundas nebuvo į jį atsižvelgta ir e, buvo, turėjo, jis buvo priverstas atsijimti savo e, apeliaciją valstybėje narėje. Tai yra visiškai nepriimtina ir aiškiai įrodo, koks yra departamento požiūris į ūkininkus, į apskritai apeliacinį procesą ir mm, teismus. Taigi, šis klausimas tikrai turėtų būti sprendžiamas teismuose. Pristačiau jūs, jums, kokia yra pagrindinė problema susijusi su departamentu ir galiu pasakyti, kad uh, E, tie visi ūkininkai dirba labai nepalankiose vietovėse, kalnuotose, akmenuotose vietovėse. Ir mm, galima sakyti, kad Žemės ūkio departamentas įstrigė savo pozicijoje ir visiškai neatsižvelgia į ūkininkus. Taigi, e, ūkininkai prašo pripažinti E, kad jų teritorijoje yra nepalanki ūkininkauti ir šiame kontekste mes prašome pakeisti e, departament, prašome sąžiningo vertinimo, neprašome keisti departamento kažkokių tai sprendimų, bet norime sąžiningo elgesio su ūkininkais. Tai yra, kad visiškai nepriklausomi ekspertai įvertintų, ar tos žemės yra nepalank, tikrai nepalankios ūkininkauti. Mes norime visiškai sąžininko schemų įgyvendinimo e, žemės ūkio vardan ir prašome apeliacinio komiteto ištirti šie atvejai, kai departamentas nesugebėjo tinkamai įgyvendinti schemų. Taip pat elgėsi nešališkai apeliacinio proceso metu. Taip pat prašome, kad departamento darbuotojai, kurie netinkamas išvadas pateikė, būtų e, patraukti atsakomybėn ir kad su visais schemos e, apeliuotojais, schemos dalyviais būtų elgiamasi vienodai ir sąžiningai. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį komisijai. Pone Valerij Adam. Ačiū pirmininkė. Kai buvo aiškiai pateiktas paaiškinimas, peticija susijusi su bendrosios išmokos schemos taikymu ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių schemų taikymu. Tai yra bendrosios žemės ūkio politikos pagalbos schema. Ir mums buvo paaiškintos, kokios kila problemos taikymo šios programos ir vertinimo e, apskaičiavimo valstybėse narėse hektarų, kurie atitinka finansavimo reikalavimus. Remiantis bendrai žemės ūkio politika, tai tos politikos įvykdykas priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai. Vertinimas pašarų standartų ir reikalavimus atitinkančių hektarų priklauso valstybių narių kompetencijai, kai, vertinant, kaip yra taikoma bendroji žemės ūkio politika. Komisija negali savo įvertinimo pateikti tos situacijos, negali kištis vertinant vertinant tos reikalavimus įtingičius į hektarus, nes tai daro valstybės narės ir bilinėjimasis turėtų vykti nacionalinėme administracinėme teisme arba bendrosios kompetencijos teisme nacionaliniu lygiu. Taip pat peticijoje yra kalbama apie tai, jog nėra galimybės užtikrinti teisų gynimo priemonės. Aš jau kalbėjau, kad e, šis rytis priklauso valstybių narių atsakomybės ryčiai ir atsakymas ir sprendimas turėtų būti e, randamas e, nacionaliniuose teismuose. Jeigu turėtumėt klausimų, aš juos mielai atsakysiu. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Zigins. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti kolegomis iš Airijos. Maniau, kad ponė Morfi tokį labai svarbų atvejį pristatė klausiausi, ką jis sakė ir noriu dar kartą apibendrinti. Nėra jokios galimybės apskūsti tuos sprendimus, nes visi apleistiniai skundai buvo vilkinami. Per penkerius metus maždaug yra išnagrinėjami tokie atvejai ir tos mažos teritorijos mano apygartoje e, taikomi netinkami standartai ir situacija yra tokia, kad ūkininkai, kurie gauna 99 procentus finansavimo iš Europos Sąjungos remiantis metinėmis įspenkcijomis. Tačiau Žemės ūkio departamentas Airijoje sustabdė tuos mokėjimus. Ir buvo tik tai 10 procentų lygių atkurtas tas mokėjimas. Tai yra neteisinga, nes bendrausios išmokos turi būti e, skiriamos ūkininkams pagal bendrų išmokų schemą. Ir tos lėšos iš ES yra netinkamai finansu, administruojamos. Didžiai daliai ūkininkams tas ūkininkavimas būtų neįmanomas, jeigu jie negautų pinigų pagal bendrąją bendrų išmokų schemą. Ko aš norėčiau? Norėčiau kelių dalykų. Pirmiausia, norėčiau, kad peticijų komitetas, kuris yra tikrai labai veiksmingai dirbantis komitetas, parašytų Žemės ūkio ministrui Airijos, kuris anksčiau buvo europarlamentaras, ir nurodyti, kad kuo skubiau būtų tinkamai administruoma bero žemės ūkio politika nes e, ūkininkai negaudami bendrosios išmokos lėšų patiria didžiulę žalą. Taip pat noriu paprašyti šio komiteto užsakyti nepriklausomą patikrą, kad būtų galima išnagrinėti šį klausimą. Apeliacijos procedūra išmokom yra tikrai beprotiška. Reikia penkerių metų išnagrinėti tokiam apeliaciniam skundams ir reikėtų imtis priemonių, kad taip ilgai nebūtų nagrinėjimos tos ameliacijos. Aš norėčiau paprašyti, kad būtų peržiūrėta apeliacijų procedūra, kai kalbama apie bendrosios išmokos schemą. Taip pat noriu paraginti jūsų komitetą, atkviečiu jūs ir, ir bet kurių metų laiku atvykti į Airiją, jūs pirmininkė ir sekretariatą apsilankyti iš kilderyje šioje apygardoje ir galiu patvirtinti, aš pas ten lankiausi, noriu pasakyti, kad, kad e, tie, tie hektarai, prie kurių priskiriami ir pašarams skirti hektarai, e, jiems yra nustatytas 29 procentų pašarų standartas. O šalia e, buvo pakeistas tas finansavimas, buvo priskirtas 0 procentų ir 10 procentų standartai, bet šalia esantis hektarai vis dar gauna 99 e, procentų pašarų e, standarto paramą. Aš norėčiau, kad atvyktumėt, kad jūs išklausytumėt argumentų ir taip pat mano kolega galėtų taip pat pateikti argumentų. Ačiū, dabar žodį suteikiu poniai Maginės. You asked first. Man <clears throat> atrodo, jie paprašė pirmą žodžio. Labai ačiū pirmininkė. Kaip ir mano kolega, man labai malonu čia dalyvauti. Bet į tą pateikusiai nedalyvautų šiandien čia, jeigu nebūtų tokia svarbi šita problema. Ir man atrodo, kad mūsų pareiga ne tik jos palaikyti, bet tiesiog, kad jų atvis yra nepaprastai svarbus. Mm mes matome situaciją, kai profesionalai turi priimti sprendimą. Na, čia man atrodo, kad reikėtų labai objektyviai pažiūrėti į e, visą situaciją. Labai svarbu, kad mes atsilieptume į uh, e, panės Morfį pateikusias peticiją uh, prašymą, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas dėl to, kad tie žemės plotai uh, būtų būtų e, na, priskirti e, sunkesnėms e, ūkininkavimo sąlygoms skirti plotams. Na, visas procesas nevyko labai sąžiningai ir mes turime žinių, kad buvo aiškiai diskriminuojami ši šitie ūkininkai ir todėl manau, kad tie pasiūlymai, kurie pateikti, iš tikrųjų yra pratingi. Na, dažnai tai, kas reikia. Ir man atrodo, kas dabar reikia, kad iš tikrųjų reikėtų apsilankyti šitą, šitose vietovėse. Ir E, pavyzdžiui, galima būtų susitikti Dublinę ir tiesiog pasižiūrėti, aptarti šitus reikalus kartu su departamento atstovais. Pana Hig, Mekinė. Ačiū pirmininkė, taip pat noriu padėkoti peticiją pateikusiai. Aš nesu tos komisijos narė, tačiau a, mane visą tą bylą iš tikrųjų domina, todėl kad aš dalyvavau reformuojant bendrosios žemės ūkio politikos programą. Yra tam tikrie konkretus e, dalykai e, patiktoje peticijoje, bet yra ir bendro pobūdžio dalykų, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Yra armijoje e, tam tikrų teisių hartija. Man atrodo, kad būtų gerai, jeigu mes kaip komitetas pažiūrėtumėm, ar iš tikrųjų buvo laikomasi šitos hartijos nuostatų. E, tai būtų svarbu. Ir aš pritariu tam susirūpinimui, kuris buvo išreikštas, kad sistema, kada kai kurie e, kai kurios bylos teismuose, apeliacinėse e, teismuose trunka penkerius metus. Žinoma, tai yra nepriimtina, reikia tiesiog galbūt nustatyti tam tikrą laiko terminą. Na, tai bendro pobūdžio dalykai, bet jie susijęs su šiuo konkrečiu atveju. Kalbant apie būtent šį konkretų atvejį, aš galėčiau palaikyti tą nuomonę, kad reikėtų atlikti atskirą nepriklausomą tyrimą. Bet man atrodo, kad na, pažadai, kurias mes pateikėme, peticiją pateikusiesiems, nėra iš tikrųjų geriai. Šitas komitetas neturi pakankamą na, patirties šitoje srityje ir galbūt tai ir išeitų jau iš mūsų kompetencijos e, pradėti tokį nepriklausomą tyrimą, nors ir atrodo, kad jis iš tikrųjų reikalingas. Taigi reikia pasižiūrėti, kaip komisijai tai pažiūrės. Ir be to Taip, valstybės narės, žinoma, turi kompetenciją spręsti problemą šioje srityje, vis dėlto yra taip pat auditorių e, rūmai, kurie auditoriai galėtų pasižiūrėti, kad, e, žiūrėti, kad e, visa kad nuostatos reikalingos būtų taikomos taip, kaip reikia. Na, Na, vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kokios iš tikrųjų yra departamento teisės, ką gali. Tas nepriklausomas tyrimas e, reikalingas. Žinoma, reikėtų nustatyti tam tikras laiko ribas. Kartais aš, aš tiesiog bijau, kad kaip ir buvo ankstesnėse peticijose, kurias aš dalyvavau, kad e, jos taip ilgai užtrukdavo e, kol būdavo priimtas sprendimas, tai mes tiesiog nelabai tiesiog padėdavome, bet tiesiog dar labiau žmonės sunervindavom reikia pabandyti ir kiek galima pagreitinti atvejų nagrinėjimą. Tai kaip Jim Higgins sakė, kad reikėtų galbūt kad reikėtų atveju perduoti ministerijai, kurie atsakinga už tai ir išklausyti jų nuomonę. Na, pirmiausia, mes norime paklausti komisijos, uh, ar jiem atrodo, e, kad jie galėtų, kokį vaidmenį suvaidintų steigiant e, tokią komisiją, kuri atliktų nepriklausomą tyrimą, norint nustatyti tam tikrus netikimus ES nustatytai schemai arba tiesiog tai, e, na, klausimas labai sudėtingas, bet peticija, atrodo, <laughs> peticija pateikusiems tai atrodo labai paprasta. Tiesiog jie negavo išmokų, į kurias jų nuomonė jie turėjo tikrą teisę. Ačiū. Panas Higgins, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai, tiesiog norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti uh, už tai, kad priėmėte šitą peticiją. Uh, tai mes laukiame išgirsti iš jūsų rekomendacijų. Labai esu nusivylęs komisijos atsakymu, bet tai galima buvo ir numatyti. Kalbant apie subsidiarumą. Subsidiarumas kartais jiems atrodo tinkamas, o kartais jie visiškai pamiršta tą subsidiarumą. Na, kalbant apie komisijos atsakymą. Aš ir tikėjausi tokio atsakymą, nieko čia naujo neišgirdau. Komisija turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį, sprendžiant, kaip ES pinigai yra leidžiami. O šiuo atveju, kas atsitiko, ES finansavimas turėjo būti nukreiptas žmonėms, būtent tiem žmonėm turėtų išmokas eiti, kuriem ir taip sunku išgyventi. O tai buvo mokama keletą metų ir staiga per vieną naktį viskas pasikeitė ir jau pinigai buvo, finansavimas buvo nutrauktas. Noriu pasakyti, na, nes, nesakyčiau, kad nesutinku su mano kolego De Higgins nuomonė, bet aš esu matęs ir daugelį tokių e, labai teigiamų dalykų. Anksčiau mes jau esame iškėlę tokį dėl mobilių telefonų monopolijos e, dalykų ir buvo, buvo visiškai teigiamai, buvo pozityviai išspręstas. E, na, prieš pristačiau komisijai anksčiau. O, tai buvo atvejas šeimų, su, su trim, kurie turėjo tris dukteris. Na, ten buvo tam tikra problema ir kai komisija mums padėjo išspręsti, e, išspręsti šitą problemą, tai komisija turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Na, turim taip aš galvoje, kad Europos komisija irgi atsako už mūsų piliečius, už jų gerbovį mes tikėsimės teigiamų rezultatų. Ačiū, panagins. Daugiau neturiu pageidaujančių pasisakyti. Nemanau, kad šių diskusijų metu buvo. Na, 30 sekundžių. E, taip, Higgins sakė, kad kai kurios peticijos buvo spręstos labai teigiamai, bet uh, nors aš žinau, kad dabar mes pasiekėme tam tikros pažangos, bet peticija pateikusiai čia iš tikrųjų mes neparodėme didelės paramos. Aš nesakyčiau, kad mes nebandėme, bet jeigu mes ketiname padėti šiuo atveju, mes turime iš tikrųjų nustatyti per kiek laiko, kiek tai gali užtrukti, nustatyti kažkokius laiko terminus. Ačiū, labai svarbu Dešimt sekundžių. na, teisiniai įsipaig... yra įsipareigojima, bet yra taip pat ir sutarčių įpareigojimai. Žmonės, kurie investavo į e, savo na, ūkius, būdami beveik užtikrinti, kad gaus išmokas. Na, žinoma, na, galbūt iš tikrųjų reikėtų nepriklausomo tyrimo, kodėl ir kaip tai atsitiko. Taigi, poniai Marfi vienai minutiai atsakyti į Manau, kad panas Higgins ir panas Gala ir panas Meginiai jau e, palėtė visus pagrindinius e, klausimus susijusius šią peticiją. E, taip, mes tiesiog matome žmonių nusivylimą visur valstybėse narėse ir būtent todėl mes ir buvome priversti kreiptis į komisiją. Tai mes tik tiek ir galime pridurti čia. Ačiū. Taigi visų prašymas yra palikti atvirą šią peticiją ir parašyti Airijos žemės ūkio ministrui, e, raginant atlikti nepriklausomą tyrimą. Mes taip pat galime kreiptis į žemės ūkio parlamento e, žemės ūkio komitetą ir galiausiai, kai gausime atsakymus į mūsų užklausimus, mes galime paprašyti ES komisijos atkreipti daugiau dėmesio ir e, galbūt e, peržiūrėti e, naujus, naują informaciją, kuri galbūt bus gauta. Tada ar sutinkate su mano pasiūlymu? Ačiū peticiją pateikusiems ir visiems už šitas įdomias diskusijas. O dabar galbūt perėsime prie kito punkto. Tai yra peticija. Tai yra peticija 760 2007 metų dėl dioksino keliamo pavojaus. ir e, taip pat peticija dėl galimo netinkamų ES finansavimo panaudojimo infrastruktūros projektų šiaurės Graikijos mieste ir e, žalingo poveikio aplinkai, kurie patikė Graikijos pilietis Nikolajus Kapė. Taigi devintasis darbo atvarkės klausimas, dar kartelį apsvarstysime jį, ponia Auken prašė, kad įtrauktumėme vėl į darbo atvarkę. Šį klausimą dėl dioksino keliamo pavojaus tarantę. Rugsėjo mėnesį komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją. Ir dabar suteiksime žodį Antonija Patalį. Prašom, angliškai kalbėsiu. Man labai džiugu būti čia šiandien, kur mes kalbame apie taršą dioksinu. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas atkreipė dėmesį į, šią, į šį visuomenės, visuomenės susirūpiną. 2007 metais buvo pareikšta peticija, aš pati esu iš Toronto ir kovojau už savo miestą ir labai dažnai miestas buvo paskelbtas labiausiai užterštų dioksinų miestų. Mes turime didžiausią dioksino koncentraciją Europoje, daugelis sako, kad net didžiausią koncentraciją pasaulyje. Dioksinas yra visur. Ne, nuo jo negali pasislėpti nei gyvūnai, nei žmonės. Ir nuodijimas žmonių vyksta čia ir dabar. Miestas bus greit sunaikintas, nes niekas negali išgyventi, kai turime tokį taršos lygį. Tarante veikia Ilva, viena iš didžiausių gamyklų Europoje. Rugsėjo 26 buvo atkreiptas dėmesys į šią įmonę, nes Europos komisija pradėjo pažydimo procedūrą prieš Italiją ir prieš šią įmonę. Rugsėjo 26 dieną e, Jano Patočniko komisaro dėka buvo imtasi veiksmų ir buvo pritrauktas tarptautinės bendruomenės dėmesys. ir mes toliau prašome Europos pagalbos, dėl to aš ir esu čia šiandien. Dioksinas yra randamas e, piliečių kraujyje, motinų piene ir jis nuodėja visus. 2000 galvijų buvo išskersta, nes buvo apsinuodėję dioksidu ir jų mėsa buvo nuodinga. Taranto tribunolas taip pat panašias išvadas patikė, kad Ilvo ir jos teritorijoje ir 20 km spindulių gyventi ir būti pavojinga. Ir ši situacija tęsiasi metų metus. Atsiprašau, sako pirmininkė. Prašau, kalbėkite lėčiau. Pasak naujausių duomenų iš Pulijos e, agentūros ARPA, e, polichronimatos bifenidas vis dar randamas ganyklose, taip pat kaip ir dioksinas. Visas dirbožėmis yra labai užterštas. Be to, Šiandien mes vis dar laukiame duomenų iš paimtų pavyzdžių ir kol kas informacijos neturime. Ji dar nebuvo paskelbta. Italijos valdžios institucijos nekovoja už piliečius ir būtent dėl šios priežasties Taranta žmonės miršta nuo vėžio, vaikai serga, taip pat pastebėtos širdies lygų padidėjimas. Kas 18 žmogus serga vėžių. Kuo arčiau gyvena prie fabriko, tuo labiau e, sergamumo dydis didėja. Mes, komisija dirba prie šio klausimo, buvo pradėta pažeidimo procedūra ir mieste gyvena 200 tūkstančių gyventojų iš pradžių. Jie vertėsi žuvininkystę ir žemdirbystę prieš pastačius 95 metais ilgą gamyklą. Padėtis Tarante buvo sunki, bet ji vis blogėjo 2002 metais. Dar vienas Ilvos padalinys buvo perkeltas į Tarantą, nes tame mieste jo jau niekas nebenorėjo turėti. Buvo aptikta, kad Tarantė yra dioksido. Italų valdžios, Italijos valdžios institucijos to gyventojams nepranešė. 2008 metais dvi asociacijos, mano minėtos, pradėjo autonominį tyrimą ir 2011 metais pradėjo tirti E, žuvis tame regione. Ilvos teritorija apima 15 kvadratinių kilometrų, e, yra visai šalia miesto. Tai yra vis, labai pavojinga gamykla, kuri veikia neatsižvelgdama ES teisės aktų reikalavimus. Pagal atliktą tyrimą, matome, kad dioksidas yra visur. Pienas, e, galvijų mėsa, žuvies produktai, viskas yra užteršta. Bet to dar negana, Tarante oras yra taip pat labai užterštas. IPA, PCB, benzeno, benzoperimas, švinas, daug cheminių medžiagų randama e, ore e, tarante. Tai veikia vaikų plaučius, e, kraujagislės, apskritai sveikatą. Yra mokslininkų išvados, teismų išvados, taip pat medicininė konvencija, tyrimai, vaizdo įrašai, dokumentai, daug liudininkų, kurie gali paliudyti, kas vyksta Tarante, kad tai tikrai nėra normalu. Mūsų nuomonė, tai, kas vyksta Tarante, negali nutikti kažkur kitur, nes tai yra tiesiog nei, nepriimtina. Reikia sustabdyti Ilvos gamyklos veiklą, nes Kol kas valstybės institucijos neatsižvelgia į piliečių skundus ir atrodo, kad dirba Ilvos vardan jau pastaruosius 20 metų. Taigi aš norėjau pasakyti, kad padėtis Tarante visiškai nepasikeitė. Ir kad institucijos ėmėsi ir jeigu ėmėsi tam tikrų priemonių, jos nebuvo veiksmingos. Žmonės miršta nuo užtaršto oro, nuo dioksinų užterštos aplinkos. Ir šiandien aš esu čia, kad išreikščiau šį e, pagalbos prašymą, mes norime teisingumo. Daug ligonių yra lyg, e, dabar ligoninėse, vaikai serga vėžių. Reikia, kad darbuotojai turėtų teisę į darbą ir nebijotų mirti. Mums reikia Europos pagalbos, mums reikia, kad už mūsų interesus kovotų e, teisėjai, mes norime teisingumo. Mes norime sustabdyti e, gamyklos veiklą ir metas keistis ir tam mums reikia jūsų pagalbos. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Janui Kodesko. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Kaip ponia Batarė paminėjo, komisija pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Italiją dėl šio atvejo. Mes esame iš tiesų susirūpinę tų nekontroliuojamo taršaus, taršos lygių, kuris atsiranda šios Taranto plieno gamyklos e, veikloje. Procedūriškai šiuo metu mes laukiame atsakymo iš Italijos valdžios institucijų. Yra padaryta tam tikrų pažadų, kad pradėtas darbas vykdyti vietoje, tačiau atsižvelgiant į taršos lygį ir įrodymus, kurie buvo pateikti mūsų nagrinėjimui, mums reikia imtis veiksmingų priemonių. Ir mes to reikalaujame iš Italijos vyriausybės, laukiame jų E, atsakymų iki lapkričio mėnesio pabaigos. Ačiū. Kiu. So. Dėkuoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Please, miss. Prašau. Nuo 2005 metų jau pradėtas pažydimo procesas, kita pažydimo procedūra 2011 metais pradėta. Tai vyksta labai ilgai, bet mes norime, kad būtų daromas spaudimas valdžios institucijoms, kad būtų paspartinti tie procesai. Turime greitai spręsti situaciją, nebegalime taikstyti su vilkinimus. Komisija turėtų didesnį spaudimą padaryti šiuo atveju. Ačiū. E, kitas kolega, prašau, kuris paprašė pasisakyti. Bueno, vistos un poco los datos, el... Jeigu pasižiūrėtumėt, kokius duomenis pateikė peticijos teikėjas, Čia kalbam apie labai rimtą situaciją. Tai susiję su visuomenės sveikata, su rimtais pažeidimais ir komisija turi labai rimtai spręsti. Italijos vyriausybės elgesys yra netinkamas, nesimama jokių veiksmų, nesilaikoma ES direktyvų šioje, šioje srityje pavyzdžiui, 2010-2004 metų direktyvos, kurios reglamentuoja atsakomybę aplinkos saugos rytyje. Komisija pradėjo pažydimų procedūras prieš Italiją, tačiau jeigu vertitume į nustatytus terminus, viskas vyksta pernelyg lietai. Ir ši peticija turi būti palikta dar atvira, kad būtų galima išspręsti iškeltas problemas. Jeigu pažiūrėtumėm istoriškai į tai, kad nustatyti nesilaikymo, direktyvų nesilaikymo atvejai, manau, kad reikėtų žymiai daugiau nuveikti šioje srityje ir sparčiau. Ačiū. Okay. Please, colleague. Prašau, kolega, pasisakykite. Madam Chair, Ačiū pirminkė, aš nesu peticijų komiteto narys, tačiau norėčiau pasakyti keletą žodžių, norėčiau padrasinti peticijų teikėjus. Man atrodo, yra labai svarbu, kad jie sulaukia paramos, kad jie gali suprasti, jog parlamentas remia juos Praėjusį kartą, kai aš pasisakiau šiame kotitete, buvo kalbama apie potencialios taršos grėsmę šiaurinėje dalyje Trestene. Ten buvo dujų gamyklų statybos problema. Aš kalbu apie problemą, kurią puikiai žinau. Aš esu langėsis tarantė, žinau problemas, žinau tą susirūpinimą, kurį išsako gyventojai. Tai rimta problema didelio masto ir ją reikia spręsti greičiau. Ačiū. Thank you to you. Dėkuoju, niekas daugiau neprašo žodžio. Vieną minutę skirsiu peticijos tikėjai, bet tik vieną minutę. Tik vieną minutę. Ačiū pirminkė. mums patiems svarbiausias dalykas yra tas, jog mes manome, jog Italijos vyriausybė turėjo imtis jau žingsnių praeis, praeitįje, kad būtų galima spręsti tas problemas Tarante. Aplinkosauginis planas buvo priimtas dėl Ilva plieno gamyklos, bet mums tai yra susijęs su labai didžiuliu uh, Mm, nusivylimu, nes e, tos rekomendacijos, kurios buvo parengtos, jau turėjo būti gyvendintos 12 ir 13 metais, jos dabar yra atidėtos 2015 ir 16 metams. Čia mes kalbam apie pačius svarbiausius dalykus, rekomendacijas, kurių įvykdymas svarbiausias e, normaliam žmonių gyvenimui, kad miestai esantis šalia gamyklos tiesiog nedustų. Ačiū. Pirmininkė, akivaizdu, jog šią peticiją turime palikti atvirą, vien dėl to, kad yra pradėta pažeidimų procedūra. Todėl norėčiau pasakyti komisijai, kad šią peticiją svarstome nuo 2007 metų, praėjus šešeriems metams komisija pagaliau nusprendė pradėti pažeidimų procedūrą. O kai mes kalbame apie tokius dalykus, kurie susijęs su tarša, tai yra tiesiogiai susijęs su sveikata ir su gyvybė. Šešeri metai yra per ilgas laikas, per nelik ilgas laikas žmonėms, kurie kenčia nuo tos taršos. Dėl to aš raginu komisiją, kad komisija sparčiau vykdytų savo darbą paspartintų savo darbą, procedūras, nes Italijos gyventojai, Taranto gyventojai negali taip ilgai laukti, jie ilgiau nebegali laukti. Ir aš tiesiog raginu labai aktyviai komisiją. Mes galbūt surašysime laišką Europos komisijai. Dar kitas raginimas Komisija ne tik nustato sankcijas valstybėms narėms, komisija taip pat turi nustatyti tikslus, kuriuos būtina pasiekti. Ir pirm, pirmasis tikslas yra užtikrinti piliečių sveikatą, apsaugoti sveikatą ir gyvybę piliečių, užtikrinti aplinkos apsaugą, taip pat darbo vietas ir gamybą užtikrinti. Komisija turi įgaliojimus įsikišti ir padėti išspręsti konkrečias problemas. Tikiuosi, kad jūs tai ir darote. Dėl tarp institucinio susitrimo aš tikiuosi, kad komisija gali informuoti ir informuos mūsų komitetą apie žingsnius, kurių ėmėsi ir netgi trauks mūsų peticijų komitetą į konkrečius etapus savo veiklos. Tikiuosi to ateinančiom savaitėm ar net ateinančiom dienom. Ši peticija palikta atvira. Dėkuoju peticijos teikėjų. Allora, adesso passiamo al punto 10. Siamo... Pereiname prie dešimto darbo tvarkės punkto. Kolegos, tai yra susiję su balsavimu ir pakeitimų nagrinėjimu dėl ataskaitos, dėl fakto nustatymo vizito į Lenkiją. I don't think so. Uh, Mr. Bosinaro wants... Ponas Bosinaro nori pasisakyti, ne? on this item? We can go on. Galime tęsti darbą, dabar pradėsime balsavimą. Ponas Businaru, autorius šios ataskaitos, galime pradėti balsuoti. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš. Atsiprašau, antras pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kam nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojam už antrą pakeitimą su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas. Septintas atkrenta. Toliau aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Balsuojam už aštuntą pakeitimą kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas su žodiniu pakeitimu. Ar prieštarautų kas nors žodinio pakeitimui? Ne, balsuojam. Už, prieš, susilaikė, priimta. 16 atsiimtas pakeitimas, 17 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarautų, ne. 17 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19, atkrenta, 20, kas už, prieš, susilaikė priimta. 21 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 22 pakeitimas atsijimtas. Galutinis balsavimas. Kas už? Kas prieš? priimta su dviem balsais prieš. Galime pereiti prie antrojo panešimo. Pone Vertman nori pasisakyti. Ačiū pirmka, noriu paprašyti jūsų šiek tiek kantrybės. nes yra labai įdomių ar keistų dalykų susijusių su pakeitimas ir su išvadomis. Prisimenate, kad vyko ombudsmeno biure posėdis pas ombudsmenas nedalyvavo, buvo tik tai jo tarnybos atstovai. Suprantu, kad visi supranta, jog faktų nustatymo vizimo ataskaita gali atspindėti tik tai tai, kas buvo nustatyta, dėl to, kas buvo, e, kokie vizitai buvo, dėl ko buvo kalbėta, dėl ko kokie buvo nustatyti faktai. Trečią spalio su manim susisiekė kolegos iš Danijos ombudsmeno tarnybos pakeisti tam tikras dalis mūsų pranešime. Ir akivaizdu, jog aš pristačiau tą prašymą mūsų delegacijos nariams ir mes vienbalsiai prieimėm nuomonę, jog negalime pakeisti ataskaitos, nes nenorime keisti tos mūsų, tos, to, tos mūsų ataskaitos, keisti tai, dėl ko nebuvo kalbėta, dėl ko nebuvo nustatyta jokių faktų. Mes manome, jog šią informaciją reikia visiems jums pasakyti Ir taip pat noriu pas... jūs informuoti, kad mes nekinam, neketiname nieko keisti mūsų pranešime, nes mes galime teikti ataskaitą tik apie tai, ką konkrečiai patyrėme, dėl ko kalbėjomės ir kur lankėmės. Čia mes e, tiesiog laikomės skaidrumo reikalavimų. Dėl balsavimo sąrašo norėčiau trumpai paaiškinti, jog yra pateikta keletas pakeitimų iš kolegų, kurie nedalyvavo delegacijoje. Buvo gerų pakeitimų, tačiau jie nepatenka į pranešimo taikymo sritį, neatspindi situacijos, dėl to delegacija nusprendė minusų pažymėti, neigiamai balsuoti. Taip pat yra kiti pakeitimai, kurie neprisidėtų kaip nors pozityviai prie situacijos, kurią mes įvertinimo Danijoje ir kurio, kurie tie pakeitimai neprisidėtų prie peticijos tiekėjų reikalavimų ar prašymų. Dėl to taip pat minusų pažymė. Dėkojame už kantrybę. Dėkuoju už kantrybę ir dar noriu paprašyti. Mano pastabos susijusios su procesu ir požiūriu, su tuo, kad buvo paprašyta pakeisti pranešimą, aš norėčiau, kad tai būtų įtraukta į protokolą. Ačiū. Thank you, Mrs. Bertman. Dėkoju. Ar jūs dėl tvarkos, ar dėl ko norite pasisakyti? Nes diskusijų mes čia negalime turėti. Aš tik norėjau pasakyti dėl balsavimo ir dėl jos pozicijos norėjau pakomentuoti. Pone Auken neprisidėjo prie dokumento rengimo. Galbūt galite pasakyti, kad būtų tai rašyta į protokolą, bet diskusijų čia nepradėsime tikrai. Dėkuoju. Balsuokime. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas pakeitimas, ketvirtas atkrenta, taigi penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas ar taip pat, kuris dabar? Dabar šeštoji rekomendacija. Turime pakeitimą žodžiu. Ar yra jam prieštaraujančių? Jei ne, tuomet balsuokime dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Kitas atkrenta ir dabar devintas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Vienuoliktas. Kas už? Dešimtas atkrito, dabar vienuoliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Dvylikt, keturioliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas dėl vienuoliktos rekomendacijos. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atsiprašau, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartelį balsuokime. Dėl 18 pakeitimo. Kas už? 18. Kas už? Ar galite susitarti? Taigi, kas pritarė 18 pakeitimui? 5. Kas prieš? 7. 9. Susilaiko? Gerai. Atmes, atmetam šitą pakeitimą. 9 prieš, 5 už. Vienas nesusilaikė. O dabar galutinis balsavimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Ataskaita priimta. Vienas balsas prieš. Dėkoju, ačiū visiems. Dėkoju rengusiems ataskaitą. Kolegos, turime pradėti diskusiją dėl Graikijos ataskaitos ir dabar žodis ponui Edrugais. Gracias, señora presidenta va a ser breve porque es un intercambio, primer intercambio de opiniones. Lo que sí me gustaría es primero. Aš labai trumpai, čia tik tai pirmas nu, pasikeitimas nuomonėmis. Norėčiau padėkoti tiem kolegom, kurie vyko į misiją su manimi. Mane Baltinį, jis šiandien dalyvauja čia. Džiaugiuosi, kad dalyvauja su manim vykusiai. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog dėkojau tiem kolegam, kurie lydėjo mane. Norėčiau taip pat Graikijos delegacijos atstovom padėkoti. Uh, Mes jau kalbėjomės apie tai ir aš jau sakiau, kad tai nebuvo. Tiesiog ataskaita, kurią parengs Vokietijos kolegos. Taip, čia dalyvavo ir graikai. Visi manau, kad buvo Sfera labai puikiai šios misijos metu. Labai norėčiau padėkoti Natalijai, sekretariatui. Visą suteiktą pagalbą. Net prieš vykstant į Graikiją mes turėjome jau parengtą dosje, puikiai parengtą. turbūt neturėjome tokios pakios dasiją kitose misijose. Ir tai buvo iš tikrųjų didelė paspirtis visame darbe. Visi mūsų pokalbiai, diskusijos buvo sėkmingi, jautėme Graikijos vyriausybinių institucijų, lygiai taip pat ir peticijas pateikusiųjų parama. Tai palengvino mums kelionę. Nesusidūrėme su jokiais sunkumais ar problemomis. Viskas vyko labai draugiškai. Visa procedūra labai sklandžiai vyko. Buvome prie Atenų, Pirpiniai, prie Korfų. Graikijos šiaurėje, taip pat prie sienos Albanija. Norėčiau pabrėžti, kad visiškai buvo lengva susitikti ir kalbėti su visais pateikusiem patenciją. Jie išaiškino mum peticijos tikslus, pamatėme viską, ką norėjome pamatyti, niekas nedarė jokių kliūčių. Matėme visas tas vietas, kurias norėjome pamatyti. Taigi, ponė pirmininkė, tiesiog aš trumpai apibendrinau. Taigi čia pirmasis, e, sakytumas nežinau, ar kolegos, kurie su manimi buvo, norėtų irgi ką nors pasakyti. Ketiname tęsti. Mūsų darbą ties pakeitimais. Pranešimas bus parengtas jau po keletos dienų. Tiesiog norėčiau padėkoti dar kartą visiems ir sekretariatui, darbuotojui, taip pat Davidui. Ir Graikijos kolegam, kurie dalyvavo ir mielai atsakysiu į pateiktus klausimus. Bet manau, kad kai jau bus pranešimas parengtas, galėsime detaliau panagrinėti. Ačiū, Karlas. Na, aš kalbėsiu itališkai. Aš visiškai sutinku e, su pono Rigais, kuris vadovavo delegacijai, puikiai vadovavo, turėčiau pasakyti, misijai į Graikiją. Gal jis na, nepaminėjo kai kurių tokių kritinių momentų. Na, vyko demonstracijos mūsų misijos metu. Žinoma, nebuvo jokių sunkumų, tai nebuvo tikra problema, bet būtent dėl to, kad viskas buvo organizuota labai gerai. Viskas vyko labai sklandžiai. Mes gavome informaciją iš visų pusių, tai labai svarbu misijos metu, informacija ne tik iš pateikusių peticiją, bet taip pat ir iš e, vyriausybinio organizacijų, ministrų. Taip pat regioninių valdžios institucijų, sutikome su merais, e, žmonėmis iš universitetų, Atenų universiteto tarp jau, taip mokslininkais, inžinieriais, visais tais, e, kurie domėjusi klausimais, kurie buvo mūsų misijos tikslas. Taip pat išgirdome politinių parmijų nuomonę, sustikome su jų atstovais. Taigi informaciją iš tikrųjų turėjome tinkamą, pakankamą. Tai buvo pirmoji misija, kurioje aš dalyvavau o, nuo tada, kai jau tapau Europos parlamento nariu. Na, aš čia dar jaunas, kaip Mm, kaip Kratijos delegacija Europos parlamente mes pradėjome tik pirmą Liepos ir turėčiau pasakyti, kad man padarė didžiulį įspūdį a, tai, kaip produktyviai mes dirbame. Tiesiog per pakelių neturėjome. Mm, paprastai pusryčiaudavome anksčiau viešbutėje negu įprasta, kad galėtume pradėti darbą anksti, baigdavome vėlai. Taigi norėčiau padėkoti visiems, daugeliu žmonių, kurie dirba lyg ir nematomai. Jie dirba iš tikrųjų labai efektyviai, todėl kad na, tiesiog mums pateikė labai e, tokį detalų, detalį informaciją apie būsimą misiją. Na, norėčiau padėkoti e, kalbėjusiems, taip pat noriu padėkoti kolegoms, grupių nariam, kurie dalyvavo misijai. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą, už paramą ir tikiuosi, kad mūsų ateinantys sustikimai peticijų komitete taip dar kalbėsime apie tą misiją. Na, pareiksiu dokumentus ir esim toliau. Ačiū. Atrodo, kad mes jau išsėmėme mūsų rytinę programą. Ir dabar pradėsime koordinatorių posėdį. Buvo jau pradinis pasikeitimas nuomonėmis ir grįžime prie jo per komiteto posėdį. Okay, so they, I don't know, I'm not going to stop the picture, I was looking over.